Protokolas yra patvirtintas. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, džiaugiuosi. kad šiandien galiu pasveikinti Tuniso steigiamosios asamblėjos garbius narius ir garbes nares. Sveiki atvykę Europos parlamentą, gerbiami delegacijos nariai. Jūs esate tie žmonės, kurie atstovauja viltį Europai ir savo šaliai. Sveikinam dar kartą atvykusius. Noriu pasveikinti Europos mokyklos iš IKLA narius. Jie dalyvauja projekte.